Toliau kalbėsime apie pono Garsijos Ramono pranešimą nauja Europos vartotojų politikos darbo atvarkė. Norėčiau pirmiausia suteikti keturioms minutėms žodį pranešėjui. Gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija paskelbė savo komunikatą apie Europos vartotojų darbo tvarkę 2012 metų gegužės 22 dieną. Vidaus, rinka ir vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas paskelbė savo pranešimą ir prieėmė jį vienbalsiai e, patvirtino jį gegužės 17 dieną. Dėkoju šešėliniams pranešėjams ir techniniams darbuotojams už jų indėlį Nes šiandieną turime dokumentą, pranešimą, kuris pristatomas parlamentui ir kuriuo e, vartotojams Europoje bus suteikiama daugiau vaidmens ir taip pat vartotojų asociacijoms laikotarpį nuo 14 iki 20 metų. Darbotvarkės oficialūs tikslai yra štai kokie. Vartotojai turi jausti saugesni, jie turi gauti daugiau žinių, jie turi būti, jiems turi būti suteikiama daugiau įgaliojimų ir taip pat turi būti patvirtinamos ir pakoreguojamos vartotojų teisės, atsižvelgiant į poslinkius ir pokyčius ekonomikoje bei visuomenėje. Vartotojų teisų apsauga yra viena iš pagrindinių ES vertybių. Tos teisės turi būti lengvai ir veiksmingai įgyvendinamos tose pagrindinėse srityse kaip maistas, saug, finansinės paslaugos, energetika, skaitmenės paslaugos, transportas, telekomunikacijos. Taip pat svarbu, kad asmens duomenys būtų apsaugojami, duomenys apie Europos vartotojus. Tinkamas mokymas ir informacijos teikimas vartotojams sumažina padirbinėjimų riziką, taip pat spekuliacinių finansinių produktų klėstėjimą. Vartotojų apsauga yra tas dalykas, kuris turi būti mokamas jau mokykloje. Finansinė krizė įrodė, kad reikia skubiai apsaugoti ir informuoti vart, vart, vartotojus apie finansinės ir bankų paslaugas. Vartotojai turi gauti bešališko bešališkos informacijos, gali, turi turėti prieigą prie informacijos ir turi turėti tinkamų priemonių, kad galėtų laiku ir tinkamai kreiptis dėl žalos atlyginimo. Vartotojų asociacijų vaidmuo taip pat turi būti sustiprinamas įvairiose srityse. Teisinės ir ekonominės priemonės turi būti tam tikslui patvirtinamos. Turi būti užtikrinamas e, sklandesnis bendradarbiavimas su valdžios institucijomis. Ši darbo tvarkė jau yra paskelbta skaitminės, skaitminės rinkos kūrimui einant į paskutinį etapą. Kalbant bendrai, Europos vartotojai susiduria su kitais iššūkiais globalizacijos, finansinės rinkos dereguliavimo, taip pat demografinių pokyčių problemomis. Dėl visų šių priežasčių Europos komisija turi imtis uh, tokių priemonių, kad būtų galima užtikrinti mechanizmą dėl kolektyvinės žalos atlyginimo ES lygmenių. Mums reikalingi, reikalingi patikim, reikalinga patikimesnė komparatyvinė informacija piliečiams. Dabar ES matome daug neligybės ir labai svarbu e, įkvėpti solidarumo perspektyvas. Tai yra socialinio modelio dalis Europoje. Hipotekos išsiperkant e, gyvenamąją vietą. Jeigu žmonės, tarkim, netenka darbo, jie neturi būti iškeldinami, nes jie negali mokėti ne dėl savo kalties. Taigi turi būti numatytos kažkokios tai išpirkimo ar išnomavimo galimybės arba galimybė sugražinti būstą ir tokiu būdu sušvelninti skolą. Taip pat uh, ir finansiniai produktai turi būti tinkamai regal, reguliuojami, turi būti tinkamas ženklinimas numatytas ir taip pat turime užtikrinti didesnę pažeidžiamiausių vartotojų grupių apsaugą, kalbu apie vaikus, pagyvenusius arba žmonės su negale. Labai svarbu imtis teisinių veiksmų kovojant su nesažiningomis sutarčių nuostatomis ir sąlygomis, nes vartotojai gali patekti į finansinių produktų spastus ir turi būti užtikrinama apsauga nuo to. 14-20 metų finansinėje daugiametinėje programoje turi būti numatomas tinkamas finansavimas vartotojų darbo tvarkiai tam, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar iškart pradėsime spontaniškus pasisakymus. Turiu pasakyti, kad kalbėtų sąrašas yra gan ilgas, o laiko yra labai nedaug. Prašau kalbėti tiek, kiek yra numatyta. Pirmiausia, kalbės ponas Kelis. Pirmininkė. Tai yra labai svarbus klausimas ir labai įdomu buvo išklausyti pranešėjo. Čia yra du labai svarbus dalykai. Mes turime sukurti pasitikėjimą e, piliečių tarpe. Ir tokiose šalise kaip mano, kitose šalise, kurios susiduria su ekonominiais nuosmukiais, reikia skatinti vartojimą ir kai kurie ne, nebūtinai turi pinigų, o tie, kurie turi, turėtų pasitikėti rinką. Ir pranešėjas teisingai pasakė, kad reikia paskatinti vartotojų pasitikėjimą, tai yra labai labai svarbu, juolap kalbant apie e, pirkimą internetu. 60 procentų žmonių bijo pirkti prekes internetu dėl to, kad jie nepasitikė tą paslaugą ir tą sistemą. Mes turime čia padirbėti ir, aišku, domenų apsaugos reglamentas, kuris dabar yra e, aptarinėjamas irgi suvaidins labai svarbu vaidmenį šioje srityje, bandant paraginti žmonės e, e pirkti internetu ir užtikrinti jų pasitikėjimą. Ir, kaip buvo pasakyta, tai yra ilgas procesas. Reikia pradėti nuo ES lygmens ir kaip mokymosi visą gyvenimo atveju patarimus vartotojai irgi turi gauti visą savo gyvenimą. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas Korea de Campos. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti kolegą, parengus e, šį pranešimą. Be abejo, mes esame susipažinę su tradicinėmis vartotojų apsaugos problemomis. Mums reikia e, sąžiningų, saugių sutarčių sąlygų E, turime e, turėti patikimus produktus, bet dabar rinkose iškilo ir naujų iššūkių. Ekonomikos ir finansų krizė reikalauja, kad būtų pritaikytos skubios priemonės vartotojams apsaugoti nuo e, piknaudžiaujančios finansininkų praktikos. Vartotojai vis dažniau susiduria su išpaliais. Finansinės priemonės turi būti skaidresnės Vartotojai, vartotojai kartais dar negali atsidaryti sąskaitos banke. Direktyvų perkelimas kai kurių valstybių narių e, e, įgyvenimo procese yra labai lėtas e, smulkios nes įmonės Europos ekonomikoje turi turėti gerą apsaugą. Vartotojas turi būti šviečiamas, informuojamas, jis turi žinoti, kokios yra teisės, kokios yra prievalės. Tai yra didelė ES vertybė. Toliau ponė Miranda. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti mielą kolegą, parengus tokį pranešimą. Be kita ko, šis pranešimas yra teikiamas labai tinkamu laiku. Mes dabar tiek daug kalbame apie e, Ispanijoje nuo paskolų nukentėjusių žmonės ir jie netgi kuria savo formą, savo platformą. Šimtai žmonių nukentėjo dėl to, kad jie negauna privilegijuotų e, paskolų. E, ar e, kažkokių apribojimų jiems yra pritaikyta, e, yra panaudojami tam tikrų organizacijų, bankų e, piktybiniai interesai, kuriais yra siekiama tik pasipelnyti. Mes kalbame apie daugelį žmonių, net ir vaikų kartais ir suaugusių, kurie E, pasirašo sutartis e, jokingomis sąlygomis ir tai praranda pinigus ilgam laikui. Tačiau toliau panas Ferreira. Obrigado, prezident. Um- Ačiū pirmininkė. Yra e, teikiamas neretai klaidingas argumentas, kai kalbame apie vartotojų apsaugą ir atitinkamą politiką. Sakoma, kad kuo daugiau vidaus rinkos mes turėsime, tuo pagilės uh, E, liberalizmo darbo atvarkį Europoje, tuo daugiau e, atsiras konkurencijos ir taip mes galėsime geriau apsaugoti vartotojų teisės. Bet realybė rodo, kad tai yra didelė klaida. Mes e, esame tikri, kad liberalizacija ir privatizacija yra negerai vartotojams. Energetikos, transporto, finansų paslaugų privatizavimas yra aiškus pavyzdys. Taip pat vartotojams nėra gerai, kai yra dereguliuojama žemės ūkio politika ir prekybos politika. Yra daug skandalų iškilę dėl to, pavyzdžiui, dėl e, maisto saugos, dėl visuomenės sveikatos apsaugos. Laikas keisti diskusijos pagrindą. Grįžkime prie tikrųjų problemų. Mes turime, kad vartotojų teisės būtų realiai gynėmos, o ne tik tai klaidingai uh, žmonės uh, informuojami. Děkuji, pane předsedo. Vyvážená. Pane Signalova, ačiū, ponė pirmininkė. Subalansuoja vartotojų politika turėtų užtikrinti, kad vartotojai taptų lygiverčiais partneriais gamintojams. Be to, mes turėtume įgyveninti ir dabartinės taisyklės ir tinkamai jas įgyveninti. Aš manau, kad visa sistema turėtų būti susijusi ir su informacija laikų ir tikslingai teikiama vartotojams. Be to ir vartotojų apsaugos institucijos turėtų imtis veiksmingesnės veiklos. Aš manau, kad į šitas problemas iki šiol netkreipiama pakankamai dėmesio. Be to, kitas dalykas - nesažininga priekybos politika. Su ja taip pat turėtume būti e, ko, kovoti. Čia taikomas įvairios e, e, technologijos, agresyvios priemonės visų pirma prieš e, pagyvenusius žmonės. Bet bet kokiu atveju atsispindi ir atitinkamos priemonės, kaip kovoti su šiuo reiškiniu. E, pranešime. E, Gens Pelč. Jums žodis. Ačiū. Pone pirmininkė. Europos vartotojai kasmet susiduria su naujais iššūkiais. Galbūt tai yra susiję su krize. Tačiau mes ES bet kuriuo atveju turėtume imtis atitinkamų priemonių, kovoti su neigiamais e, prekybos būdais. Taigi ir kolegos atkreipė dėmesį į tai. Būtent į tai, kad e, vartotojai turėtų būti atinkamai apsaugomi ir e, gauti tinkamiausią informaciją. Na, bet jie neturėtų būti mm, užpilami informacija. Turėtų būti sukurtas atinkamas informacijos registras ES lygių. Aš pritariu šio atveju E, pranešėjų. Bet to mes turėtume pagalvoti apie tai, kad e, maistas nebūtų švaistomas. 90 e, milijonų tonų kasmet išmetama maisto būtent kiekvienais metais. Todėl aš manau, kad reikėtų imtis atinkamų priemonių, kad tai nepasikartotų. Ačiū. Kitas kalbėtas. Pone Prendekas, ačiū kolegos. Aš Sveikinu kolegos atliktą darbą, sureaguojant į komisijos vartotojų darbotvarkės projektą. Didėjant skurdui ir socialinėms, sudėtingesnėms bei ekonominėms sąlygoms vis sudėtingiau gauti prieigą prie pagrindinių paslaugų ir prekių ir dėl to turime atsižvelgti į vartotojų teisės. Nepakanka vien tik tai pasirūpinti, kad piliečių pagrindiniai poreikiai yra tenkinami. Vartotojai nukenčia dėl neligybės. Taigi mes turime įdėkti finansinius reglamentus ir labiau prižiūrėti bankus bei skolini, skolintojus, nes tai turi daug įtakos vartotojų gyvenimui, tiems, kurie susiduria su finansiniais sunkumais ir ypatingai tiems, kurie turi išmokėti hipotekas. Bankų sektorius buvo išgelbėtas mokesčių mokėtojų pinigų sąskaita ir jiems teikiama parama iš Centrinio banko nuolatos. Turime toliau bausti klientų, kurie dėl to nekalti.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 tai būtent apie tos vaikus, kurie jaunesni negu 12 metų. Jie susiduria su didžiausiamis problemomis ir iššūkiais ir reikėtų pasvarstyti Europoje apie tas priemonės, kurias jau nustatė Šveicarija. Kai vaikai jaunesni negu 12 metų negali būti atakuojami reklamomis, nes šie maž, e, maži vaikai negali interpretuoti reklamos ir negali atskirti produktų, kurie e, kenkia jų sveikatai nuo, nuo jiems naudingų e, produktų. Mes turime apsaugoti vaikus nuo atitinkamų produktų, nuo, pavyzdžiui, nuo tabako, nuo alkoholio, nes tie produktai būtent kenkia vaikų sveikatai. Be to ir nuo cuk, daug cukraus turinčio produkto reikia apsaugoti. señor presidente en primer lugar ačiū pone pirmininke pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui ir pasveikinti jį parengus labai išsamų ir naudingą bei reikalingą pranešimą labai ambicingą darbotvarkę esame numatę ateinančiam laikotarpiui norint pasirūpinti kad vartotojai europoje dabar susiduriantys su naujais iššūkiais kaip kad globalizacija finansinių rinkų reguliavimas rinkos ekonomikos skaitmenėjimas kad jais būtų pasirūpinta ir mes turime sugebėti greitai reaguoti. Taigi aš laukiu komisijos naujausių žinių apie šią darbo tvarkę, nes jau praėjo 20 metų nuo vidaus rinkos sukūrimo, teisės aktai susijęs tos rinkos plėtra buvo priimami greičiau nei teisės aktai, kuriais būtų galima užtikrinti vartotojų apsaugą ir jų galių sustiprinimą. Aišku, nauji laikai atneša naujus pokyčius ir vartojimo modeliai keičiasi, tačiau turime kovoti socialinę atskirtimi ir užtikrinti vartotojų apsaugą, ypatingai labiausiai pažeidžiamų. Na ir dėkoju, dabar apibendins komisaras Šemeta. Iš tiesų, vartotojų strategijos e, politika yra labai visą apimanti ir sudaro mūsų veiklos šerdį. Nebejotinai yra ir vailių kliučių. Veikia nacionalinės institucijos, vykdančiosios institucijos, vartotojų organizacijos ir nebejotinai verslas. Norėčiau, bet kitą ko pirmiausiai padėkoti ponui Harsas Ramon, kuris yra pranešėjas, ir šešėliniam pranešėjui už atliktą darbą. Jūsų parengtas komisijai pranešimas tikrai yra labai vertingas, nes nurodo, kaip per artimiausius metus reikės įgyvendinti uh, darbo tvarkė veiksmus šioje srityje ir mes labai džiaugiamės, kad abi mūsų institucijos kartu su taryba dirba pakankamai gerai. Praėjusį spalį buvo priimta rezoliucija dėl visą apimančio uh, požiūrio kuris turi užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą ir prisidėti prie geresnio bendrosios rinkos veikimo. Vartotojai skatina ne tik bendrosios rinkos plėtotę, bet taip pat ir ūkio augimą, nes bendrojoje rinkoje 66 procentų sukūrimų produktų daro vartojimas. Be to, Svarbu nepamiršti, kad vartotojus būtina šviesti, mokyti, remti vartotojų organizacijas, nes tai padės kuo geriau įgyvendinti vartotojų apsaugos priemonės, taip pat žalos atlyginimo priemonės, o tai užtikrins ir pačios visuomenės keitimas į tą prasme, kad vartotojai bus geriau integruojami į sektorinės politikas ir prisidės tokiu būdu prie tų sektorių politikos plėtojimo. Todėl ypač džiugu, džiugu, kad parlamentas apibrėžė svarbiausius sektorius. Tai yra e, skaitmeninė sritis, transportas ir finansinė rinka. Nebejotinai šiuose sritise yra reikalinga nepamiršti ir pažeidžiamųjų vartotojų grupių, kurios turi e, kurioms turi būti sudarytos vartojimo išskirtinės sąlygos. Garbėjai parlamento nariai, džiugu, kad mes galime sutarti dėl bendrosios vartotojų politikos ES. Dar svarbiau šiuo metu yra tai, kad daugelis vartotojų atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje dabar. Neturime pamiršti, kad labai dažnai būtent mūsų piliečiai per vartojimo prizmę vertina ES veikimą. Todėl turime būti užtikrinti, kad tai, kai traukiame į savo darbo tvarkę, Ir tai tos priemonės, kurias patvirtiname, duos naudos vartotojams. 2014 metų pradžioje mes pateiksime ataskaitą parlamentui apie vartotojų priemonių gyvendinimą. Baigdamas noriu pasakyti, kad komisija tikrai labai vertina parlamento parengtą vertingą pranešimą, kuris svariai prisidės prie komisijos pastangų plėtoti vartotojų politiką. Ačiū. Ačiū gerbiamasis komisarė. Ačiū už jūsų baigiamasias pastabas prieš e, mums perinant prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Bet turiu dar vieną pranešimą.